prašymą panaikinti e, pono Nika e, teisinę neliečiamybę. Parlamento dalyvavimas nėra būtinas, atitinkama informacija nutarimas yra perduos kompetitingoms Rumunijos institucijoms FDD, FN ir EKR frakcijos e, patikė tinkamą informaciją dėl paskirimo savo narių į tinkamus komitetus ir delegacijas. Šių narių sąrašas bus pridėtas.